Dear President, Labas rytas, kolegės ir kolegės, posėdis pradedamas, iš pradžių pranešimas. Atsakingas komitetas pateikė pakeitimus dėl penkių parlamento patvirtintų tekstų pagal darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio ketvirtąją dalį per 24 valandas frakcija arba 40 narių nepateiks prieštaravimų bus laikoma, kad šie pakeitimai priimti. Pakeitimai yra skelbiami Europos parlamento mm, mm, tinklalapyje. Kitas darbo tvarkės klausimas bendros diskusijos teisingumo tema. Aptarsime Berlinger, Filip Klais pranešimus, Teisingumo programa 2014-2020 mm, ir Kingos Gionš pranešimas 2014-2020 metų teisų ir pilietybės programa. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjams. Pirmiausia, ponas Berlinger, keturios minutės. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Reglamentas, apie kurį mes diskutuojame šiandien, yra susijęs su e, septynmetę ES programa teisingumo srityje.